šiandien pas mus lankosi gerbimi kolegos ir kolega, gerbimi draugai, gerbimas ponios ir ponai. Prieš 26 metus Jonas Paulius II atvykęs į Europos parlamentą kalbėjo, pasakė savo įžymę kalbą, kuri tapo tarsi, tarsi pagrindu, tarsi pradžia tos Europos susivienimo geležinės uždangos griuvimo. O šiandien mes galime pasveikinti naująjį jo žadinybę popiežių Pranciškų mūsų parlamente, būtent parlamente, kuriame atstovaujama 28 valstybės narės ir kuriame atsispindi Europos įvairovė. Per pastaruoju šešerius metus Europa išgyveno dramatišką ir tikrai pavyzdžių neturinčią krizę. Ir ši krizė paliko mums sunkes pasiekmes. Blogiausia, žinoma, yra, kad žmonės prarado pasitikėjimą institucijomis, tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu. Ir šitas pasitikėjimo netekimas iš tikrųjų yra labai didelis. Be pasitikėjimo nei institucijos, nei idėjos negali išgyventi ilgai. Todėl būtina, kad visos galios bendradarbiautų, būtent atkuriant šitą prarastą pasitikėjimą. Todėl ES būtent ir stengiasi, ir jos institucijos bei e, katalikų bažnyčia stengiasi bendradarbiauti. Tai būtent mes stengiamės skatinti tolerancijos, pagarbos, lygybės principus, taip pat solidarumą ir taiką. Tai yra mūsų bendros užduoties elementai. Europos e, sąjunga būtent skatina bendradarbiavimą, o ne priešiškumą. Skatina įtraukti, o ne atskirti. Siekia padėti jauniems žmonėms rasti savo vietą visuomenėje, būtent rasti darbą. Taip pat migrantams, žmonėms, kurie pabėga nuo karo, nuo vargo savo šalyje ir ieško prieglašio mūsų šalyse. Tai būtent mes stengiamės skatinti socialinį teisingumą, sukurti vienos galimybės visiems. Būtent, kad būtų geresnės sąlygos ir vyresniems žmonėms, ir, kit, ir žmonėms, kurie nėra tokie kaip mes. Būtent mes tengiamės išvengti konfliktų, karų. Todėl mums kyla šie didžiuliai iššūkiai, su kuriais susidurime šiandien. Jūsų šventinybė, jūsų žodžiai yra labai svarbus. Ne tik todėl, kad jūs esate daugiau kaip milijardo katalikų dvasinis vadovas, Jūsų žodžiai yra tikrai svarbus, nes jie rūpi mums visiems. Jie yra mums skirti ir mums priimtini. Nes tos temos, kuriamis jūs kalbate, yra mums visos aiškios pažįstamos. To, šios temos yra tikrai universalius. Jūsų žodžiai suteikia mums tarsi gairias dabar tokiais laikais, kuriame, kuriais mes praradome orientaciją. Taigi mes dabar prisėmėm atsakomybę vieni už kitus. Mes skatiname solidarumą. Ir bendrai stengiamės spręsti mums iškilusias užduotis. Būtent bendrai, o ne po vieną. Jūsų žinia, kurią jūs kelbėte, yra iš tiesų labai europietiška žinia. Nes Ši žinia pagrista idėjomis, kuriomis pagrista ir Europos Sąjunga, tai būtent vienybės idėjomis. Taigi, jūsų istorija, tai iš tikrųjų tarsi yra ir prarastos Europos istorija. Jūsų šeima išvyko iš Europos ir surado naują tėvynę Pietų Amerikoje, būtent kitame pasaulio gale. Ir jūs ten pradėjote savo darbą reformuodamas bažnyčią bei stengdamas atkurti dvasingumą. Taigi jūs esate ir jūsų šeima esate, mums yra puikus pavyzdys, būtent siekiant reformuoti ir Europą, bet kurti pasitikėjimą ją. Taigi aš norėčiau padėkoti kolegų visų vardu jums už tai, kad atvykote pas mus į Europos parlamentą, būtent kad priėmėte mūsų kvietimą. Mūsų parlamentui tai yra ir didžiulė garbė, ir, ir tikrai didžiulė privilegija. Taigi būtent suteikiu jums dabar žodį jūsų šventinybę, popiežių Pranciškų. Thank you. Signor Presidente. Pone pirmininkė, vicepirmininkai, Europos parlamento nariai. Ir visi tie, kas dirbate šiame parlamente, draugai. Esu dėkingas Jums už tai, kad pakvietėte mane kalbėti šioje institucijoje, kuri yra labai svarbi ES gyvenimui. Taip pat dėkoju už tai, kad kal... suteikėte man progą per jūs kalbėti daugiau nei 5 milijonams piliečių 28 valstybėse narėse, kuriuos jūs atstovaujate. Aš ypač dėkingas jums, ponė pirmininkė, už jūsų šiltus prieimimo žodžius, kuriuos pasakėte viso parlamento vardu. Lankausi šiame parlamente praėjus daugiau negu ketvirčiai amžiaus nuo to laiko, kai jame lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Nuo to laiko daug kas pasikeitė Europoje ir pačiame pasaulyje. Du priešiški blokai, kurie tada skyrė kontinentai dvi dalis, dingo. Ir dabar įgyvendinama viltis, kad Europa turtinga suvereniomis ir laisvomis institucijomis vieną dieną įgaus tas dimensijas, kurias jai suteikia geografija ir istorija. Europos Sąjungai plečiantis pats pasaulis tapo daug sudėtingesnis ir nuolat kintantis. Jis yra vis labiau susijęs ir globalesnis ir todėl jis tampa vis mažiau eurocentrišku. Nepaisant to, kad sąjunga yra didesnė ir stipresnė, Europa kartais atrodo šiek tiek pasenusi ir pavargusi ir vis mažiau jaučiasi teigiamų veikėjų pasaulyje, kuris į ją žiūri iš tolo, su nepasitikėjimu ir kartais net įtarimu. Kalbėdamas jums šiandieną, kaip ganytojas, norėčiau pasiūsti vilties ir padrasinimo žinę visiems Europos piliečiams. Tai yra vilties žinia kuri remiasi žinojimu, kad mūsų sunkumai gali mus suvienyti, kovojant su tomis baimėmis, kurias patiria dabar Europa ir visas pasaulis. Tai yra žinia apie tikėjimą viešpačių, kuris blogą paverčia geru, o mirti gyvenimu. Tai yra žinia e, padrasinanti atsigręžti į ES kuriejų tvirtą tikėjimą, kad ES ateityje sugebės dirbti kartu e, ir puoselėti taiką ir brolybę tarp visų šio kontinento tautų. Ir šio ambicingo politinio projekto centre buvo pasitikėjimas žmogumi, ne tiek kiek piliečių ar ekonomikos veikėjų, bet žmogumi, vyrais ir moterimis, kaip asmenimis apdovanotais transcendentiniu orumu. Ir aš norėčiau pabrėžti tamprę sąsąją tarp šių dviejų žodžių - transcendentinio ir orumo. Orumas buvo esminė savoka, atkuriant pasaulį po antrojo pasaulinio karo. Praeitie mes siekiame apsaugoti žmogišką orumą tarp smurto proveržių ir diskriminacijos, kuri vyko net ir Europoje per amžius. Buvo pripažinta, kad žmogaus teisės yra svarbios. Tame procese buvo daug aukų ir kančių, tačiau jis padėjo suvokti, koks svarbus yra kiekvienas atskiras žmogus. Šis suvokimas rėmėsi ne tik istoriniais įvykiais, tačiau ir Europos mintimi, kuri buvo praturtinta daugeliu ištakų, kylančių iš Graikijos, Romos, iš keltų, germanų ir slavų ištakų ir taip pat krikščionybės, kuri jas visas iš esmės įtakojo. Šiandieną žmogaus teisų puoselėjimas yra labai svarbus ES įsipareigojimui įtvirtinti žmogišką jorumą ir ES ir jos santykiuose su kitomis šalimis. Tai yra svarbus ir pagirtinas įsipareigojimas, kadangi vis dar yra pernelik daug situacijų, kai žmonės yra laikomi, kaip, laikomi daiktais kurių naudą ir konfiguraciją galima užprogramuoti ir kurie yra išmetami, kai jie nebėra naudingi dėl to, kad yra seni, silpni ar susir, susirga. Koksgi gali būti orumas, kai neįmanoma laisvai išreikšti savo minčių ar išpažinti tikėjimo? Kaip galima jaustis oriu, kai nėra aiškaus juridinio pagrindo, apribojančio galios panaudojimą ir užtikrinančio teisės viršinybę? Kokį orumą gali jausti vyrai ir moteris, jeigu jie patiria įvairiausią diskriminaciją? Kokį georumą žmonės gali jausti, jeigu jie alksta ir jiems trūksta pagrindinių dalykų išgyventi? Promuovere la dignità della persona significa. Žmogaus orumo puoselėjimas reiškia, kad reikia pripažinti, jog žmonės turi netimamas teisės, kurių niekas savo nuožiūrą negali atimti, jau nekalbant apie ekonominius interesus. Tuo pat metu reikia būti atsargiems, kad nepadarytume tam tikrų klaidų, neteisingai suprasdami žmogaus teisių savoką ir netinkamai ją panaudodami. Šiandieną e, linkstama į tai, kad e, individuo teisės tampa vis platesnės ir platesnės, jos tampa net individualistinėmis teisėmis. Ir dėl to žmogus tampa atsietas nuo socialinio ir antropologinio uh, konteksto, lyg tai būtų tam tikra monada, kuri visiškai nesusijusi su kitomis jį supančiomis monadomis. Taip pat atrodo, kad pareigos nebėra siejamos su teisėmis. Individo teisės yra aukštinamos, nesuvokiant, kad, me, kad mes visi esame, so, gyvename socialinėme kontekste, kur teisės eina kartu su pareigomis ir kad reikia siekti visos visuomenės bendro gėrio. Todėl manau, kad šiandieną būtina puoselėti žmogaus teisų kultūrą, kuri protingai susiję individo ar greičiau asmeninę dimensiją su bendrojo gėrio dimensija, su suvokimu, kad visi mes esame viena bendra visuma. Individų teisės reikia harmoningai susijęti su aukštesniu gėriu, nes kitaip tos individo teisės taps nekontroliuojamos ir dėl to paskatins konfliktus ir smurtą. Kalbėdamas apie transcendentinį žmogiškąjį orumą, turiu omenyje žmogiškąją prigimtį ir jo gebėjimą atskirti gerą nuo blogo. Mes esame ne absoliutus ne absoliučios būtybės, bet būtybės, kurios susijusios yra viena su kita. Mano galva, viena iš didžiųjų Europos lygų šiandieną yra vienatvė. Vienatvė tų žmonių, kurie nejaučia ryšio su kitais. Ir tai ypač pasakytina apie senus žmonės, kurie paliekami likimo valiai ir apie jaunimą, kurie nežino, E, kur link eiti, neturi gairių, e, nemato tikslo ateityje. Taip pat tai matome pasimetusiuose migrantuose, imigrantuose, kurie atvyko į Europą tikėdamiesi geresnės ateities. Ir ši vienatvė dar pagilėjo dėl ekonominės krizės, kuri turėjo tokių siaubingų pasiekmių visuomenės gyvenimui. Pastaraisiais metais pastebime, kad ES plečiantis vis mažiau pasitikima institucijomis, į kurias piliečiai žiūri iš tolo, mato kaip tolimas ir kurios jų nuomonė netliepia žmonių lūkesčių. Iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad dabar įsivyroja tarsi nuovargis, tarsi Europa sensta. Susidaro įspūdis, kad Europa tarsi močiutė, kuri nebėra vaisinga. Ir tie idealai, kuriuos įkvėpia Europą, iš tiesų prarado savo patrauklumą. Jie užleido vietą biurokratiniams aparatams, institucijams, procedūroms Prie to prisidėjo tikriausiai ir egoistinis mūsų gyvenimo būdas, kuris yra paženklintas būtent pertekliumi, per nelik dideliu vartojimu. Ir dažnai šitas pasaulis yra svetimas ir abejingas vargingiems žmonėms. Deja, mes galime konstatuoti, kad politiniuose debatuose vyroja techninės ir politinės temos. Ir prarandama tam tikra antropologinė orientacija. Iš tiesų gyla pavojus, kad žmogus dabar yra nuvertinamas iki kumpliaračio didžiuliame mechanizme. Būtent e, iki tokios mažytės detalės, kuri yra prarandama vartotojiškoje visuomenėje. Ir kuris e, Tai yra tas žmogus išmetamas yra. Jeigu jis yra nebenaudingas ir jeigu jisai nebeteikia jokios reikšmės. Čia pirmiausia atkreipčiau dėmesį į abejingą požiūrį į dar negimusiems vaikams ir į skurdžiausiams mūsų visuomenės atstovams. Iš tikrųjų, Čia galime kalbėti apie didžiulį nesupratimą, kai kalbame apie technikos suabsoliutinimą. Pirmiausia, kai pabrėžiama technologija, kai tikslas supainiojimas su priemonėmis. Tai yra pasiekmė tos vartotojiškos arba viską išmetančios, kas nenaudinga kultūros. Tokiu atveju žmogus yra nuvertinamas, jo orumas yra prarandamas. Ir mes e, iš esmės e, nesuprantame tokiu atveju, kad žmogų gyvenimas yra netlygintinai dovanojamas ir kad jo negalima išmesti, negalima jų iškeisti arba parduoti. Jūs, e, kaip parlamentarai, turite prisimti šią didžią užduotį, būtent kuri atrodo tikriausiai nelabai naudinga. Tai būtent spręsti šitą tautų trapumo arba žmonių trapumo klausimą ir kreipti dėmesį į kiekvieną atskirą žmonį, žmogų. Ir stengtis išvengti tos vartotojiškos kultūros. Spręsti šį trapumo klausimą tai reiškia išsaugoti atmintį ir išsaugoti atitinkamas vertybės. Tai reiškia, reiškia įsisamonti dabartį su visomis jos problemomis ir oriai bandyti spręsti jos problemas. Pirmiausia, mes turime suteikti ateitį arba viltį visiems žmonėms, būtent pirmiausia jauniems žmonėms, kurie galėtų surastų savo, savo vietą gyvenime, surasti ir savo darbą, kad galėtų Europą klestėti pirmiausia, kad ji būtų versli, kad žmonės žinotų, kokios jų laukia pareigos, kokios yra jų viltis, kokios jų, kokia yra jų ateitis. Aš norėčiau pateikti vieną iliustraciją. Viena iš garsiausių Rafaelio freskų Vatikane vaizduoja Atėnų mokyklą. Joje pirmiausia vaizduojami Platonas ir Aristotelis. Pirmasis rodo savo pirštu į viršų būtent į idėjų pasaulį, į dangų, galėtume pasakyti taip. Antrasis - tiesia ranką į priekį. Būtent jisai rodo į žemę, į stebėtoją, tai būtent į konkrečią realybę. Man atrodo, tai yra vaizdinys, kuris gerai apibūdina Europą. Tai būtent, e, nes dabar vyksta tarsi susidarimas tarp dangaus ir žemės. Vyksta transcendencija Tai būtent tai yra priartėjimas prie Dievo, kuris visada žymi būtent europiečio identitetą. Ir būtent šį norą susijęti idėjų pasaulį su žemiškuoju problemų sprendimu. Taip mes e, pirmiausia pamatome, kad galime susijęti šios du elementus. Ir Europa, kuri negalės atsiverti transcendentiniai dimencijai, pateks į pavojų, nes žmogus tokiu atveju praras savo sielą ir pirmiausia humanistinę dvasę, kurią taip gina ir myli Europą. Būtent kalbant apie šį atsiverimą transcendencijai, aš norėčiau patvirtinti, kad žmogus turi būti centrinė figūra. Jisai neturėtų būti žaislu įvairių mados tendencijų arba įvairių galių. Todėl Aš norėčiau pabrėžti tą palikimą, kurį paliko krikščionybė Europos sociokultūriniam vystimuisi. Ir šitas palikimas būtent prisideda prie mūsų dabarties ir prie mūsų ateities. Ir e, krikščionybė visų pirma nekelia pavojo sekularizmui ne, ir valstybės struktūroms. Tai yra praturtinimas. Nes e, pirmiausia, krikščionybė remiasi idealais, kurie formavo Europą. Tai yra taika, subsidiarumas ir solidarumas. Tai yra būtent humanizmas, kurio centre pabrėžiamas pirmiausia žmogaus orumas. Todėl aš norėčiau pabrėžti, kad Šventas Sostas ir Katalikų bažnyčia yra a, e, pasirengę būtent padedant Europos viskupų konferencijų komisijai bendradarbiauti su Europos komisija, su Europos institucijomis, skatinti tokį bendradarbiavimą ir, pirmiausia, skaidrų bendradarbiavimą. Ir kurti tokią Europą, kuri galėtų pasinaudoti savo religinėmis šaknimis, atrasti savo turtus, savo vertybės, nes tik tai tokiu atveju Europa bus įgavusi imunitetą ekstremizmui, kuris dabar taip sklinda po pasaulį. Ir atsižvelgiant į tą ide, idealų vakumą, kuris dabar toks yra populiarus pasaulyje, mes e, turime atkreipti savo žvilgsnius į Dievą. Šiuo atveju negalime nepaminėti neteisybės ir persekiojimų kurios kenčia religinės, o pirmiausia, krikščionių bendruomenės visame pasaulyje. Bendruomenės ir atskiri žmonės dabar kenčia nuo barbariškų išpolių, jie yra ištrimiami iš savo tėvynės, jie parduodami kaip vergai, jie yra žudomi, nugirčiamos jų galvos, jie yra nukryžiuojami, jie yra gyvi sudeginami. O didžioji dauguma tyli. ES e, šūkis yra susivienyje įvairovėje. Tačiau vienybė reiškia ne politinė, ekonominė, kultūrinė ar minčių vienodumą. Iš tiesų, kiekviena autentiška vienybė semia savo stiprybę iš įvairių, iš įvairių fenomenų kurį jie sudaro. Tai būtent kaip, kaip ir šeima, kuri yra tuo vieningesnė, kuo įvairesni jos nariai. Tokiu atveju aš manau, kad Europa tai yra tautų šeima, kurios e, institucijas galėtų suprasti kaip savo šeimos narius. Jeigu tos institucijos išmintingai galėtų susijęti tą įvairovę su atitinkamomis strategijomis, su atitinkamu bendru darbu ir atsižvelgtų į žemynų praeitį bei išsivaduotų nuo įvairių manipulacijų ir baimių. Žmogus mūsų minčių centre reiškia pirmiausia tai, kad mes suprantame, kad jis yra laisvas, kad jis gali išreikšti savo kūrybiškumą, savo mintis tiek kaip atskiras individas ir tiek e, tautos kontekste. Antra vertus, iš esmės tos e, įvairovės būtent padeda mus padaryti turtingesnius. Reikia prisiminti ES ypatingą struktūrą, kuri yra pagrista solidarumo ir susidėrumo principu. Tai reiškia, mes padedame vieni kitiems. Ir mes pasitikime vieni kitais. Šitą vienybę ir šitą įvairovę tai yra dinamiškas dydis. Taigi, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, tai reiškia ir atsakomybę. Būtent atsakomybė už tai, kad Europos tautų demokratija būtų gyva, kad ji būtų išlaikoma. Nėra jokia paslaptis, kad globalizacija iš tikrųjų kenkia demokratiniai sistemai. Nes pirmiausia, nes pirmiausia, jinai atima kūrybiškumą ir vaisingumą iš organizacijų ir politinių partijų. Čia tai kartais kyla pavojus, kad e, idėjų pasaulis taps tiesiog tušiai žodžiais. Sofistika. Ir galiausiai demokratija gali tapti nauja politinė nominalizmo sistema. Demokratija Europoje tai reiškia, kad mes turime išvengti įvairios globalizacijos. Tai būtent, e, kad nebūtų angeliškojo purizmo, kad nebūtų uh, e, relativizmo ir totalitarizmo, kad nebūtų fundamentalizmo, eticizmo ir uh, ir intelektualizmo. Tai turi būti visų pirma išmintis. Pirmiausia, mes turime palaikyti savo demokratijų gyvybę. Būtent atsižvelgdami įvairius iššūkius, kurie kyla dabar šiai, šiuo istoriniu momentu. Tai būtent mes turime išvengti to, kad politinė gale, tai būtent reali tautos gale, a, išnyktų, nes ją išstumtų E, multinacionaliniai, o ne universalūs interesai. Tai yra toks iššūkis, su kuriuo mes turime dabar kovoti. Viltis Europoje tai reiškia ne tik, kad mes turime pripažinti, kad centrinis vaidmuo atitenka žmogui, e, tačiau tai reiškia, kad mes turime skatinti pirmiausia ir žmogaus talentus. Mes turime investuoti į tas sritis, kuriuose žmogus labiausiai atsiskleistų kuris būtų vaisingiausias ir kūrybiškiausias. Pirmiausia, tai yra švietimas. Pradėkime nuo šeimos. Tai yra pati pirminė visuomenės lastelė, pati vaisingiausia ir kūrybiškiausia. Ir būtent šitokia vaisinga šeima būtent yra susijusi su esminiais elementais pačios visuomenės. Ir būtent ši šeima leidžia mums tikėtis būtent geresnės ateities Europoje. Jeigu mes į tai neatsižvelgsime, tada turėsime kovoti su sudėtingomis visuomenės problemomis. Kita vertus, mes turime ne tik tai suteikti perspektyvas naujai, naujai kartai, bet turime suteikti galimybės ir vyresniai kartai. Būtent tai kartai, kuri dabar yra sulaukusi atitinkamo garbingo amžiaus ir kuri yra vieniša, kurie susiduria su sunkumais. Mes turime padėti tiem žmonėms. Taigi, švietimas, mokyklos, universitetai turi neapsiriboti vien tik tai techninę informaciją, bet turi atsižvelgti į sudėtingą žmogaus augimo, į vyrvystymosi procesą ir skatinti jį. Šiandienos jaunimas siekia įgyti tinkamą ir išsamų išsilavinimą, kuris leistų jam žvelgti į ateitį su viltimi, o ne neviltimi. Europoje esama tiek daug kūrybinio potencialo įvairiose mokslinių tyrimų srityse, kai kurias iš jų vis dar būtina išsamei patyrinėti. Be, be abejo, galime galvoti apie alternatyvius energijos šaltinius, jų plėtojimas prisidės prie aplinkos apsaugos užtikrinimo. Europa visuomet buvo priešakyje, stengiantis užtikrinti ekologiją. Mūsų žemiai reikia nuolatinio rūpeščio ir dėmesio. Kiekvienas iš mūsų esame asmeniškai atsakingi už rūpinimąsi šią didžiulę Dievo mums suteiktą dovaną. Viena vertus tai reiškia, kad gamta priklauso mums, kad jie galėtume mėgautis ir kad jie galėtume tinkamai naudotis. Tačiau tai taip pat reiškia, kad mes nesame žemės ir gamtos šeimininkai. Taip, mes ją valdome, tačiau nesame šeimininkai. Privalome mylėti ir gerbti gamtą. Tačiau labai dažnai mes didžiuojamės galimybę dominuoti, valdyti, manipuliuoti ir išnaudoti. Mes nesaugome žemės, mes negerbėme jos, mes nelaikome žemės mums suteikta dovana, kurią turėtume rūpintis. Pagarba aplinkai reiškia ne tik aplinkos neniokojimą, tai reiškia ir aplinkos panaudojimą siekiant gerų tikslų. Ir čia aš galvoju apie žemės ūkio sektorių, kuris užtikrina maistą žmonijai ir žmonijos šeimai. Netoleruotina, kad milijonai žmonių visame pasaulyje miršta nuo bado, tuo tarpu, kai nuo mūsų stalų yra išmetamos tonos maisto kiekvieną dieną. Inoltre, rispettare la natura ci Pagarba gamtai taip pat reiškia ir tai, kad žmogus, pats žmogus yra esminė gamtos dalis. Be aplinkosaugos ekologijos būtina ir žmogaus ekologija, kurią sudaro pagalba, pagarba asmeniai. Ir aš norėjau tą pabrėžti šios dienos savo kalboje. Kitas rytis, kurioje klesti žmogaus talentai, yra darbas. Atėjo laikas skatinti tokias politikas, kurios kuria darbo vietas. Tačiau svarbiausia yra atstatyti darbo orumą, orų darbą, užtikrinant tinkamas darbo sąlygas. Viena vertus, tai reiškia, kad būtina rasti naujų būdų suderinti rinkos lankstumą ir užtikrinti saugumą darbuotojams. Tai yra būtina siekiant žmogaus vystimuose. Taip pat yra reikalingas ir tinkamas socialinis kontekstas, kuris būtų siejamas ne su asmenų išnaudojimu, bet su galimybių pateikimu asmenims kurti šeimą ir užtikrinti išsilavinimą vaikams. Be abejo, reikia vieningo atsako migracijos klausimui. Negalime leisti, kad viduržėmio jūra taptų didžiulę kapavietę. Kasdien Europos krantus pasiekiantis laiveliai yra pripildyti vyrų ir moterų, kuriems reikia pripažinimo ir pagalbos bei prieimimo. Europos Sąjungoje nėra abipusės pagalbos, paramos, o tai kelia riziką ieškoti tam tikrų partikuliarių problemos sprendimų, kurie ne visuomet atsižvelgia į migrantų žmogiškai orumą, be to prisideda prie vergiško darbo, ir socialinės įtampos. Europa galės išspręsti problemas susijusias su imigracija tik tuo met, jeigu galės pripažinti savo kultūrinį tapatumą ir priimti tokius tinkamus teisės aktus, kurie apsaugotų ES piliečių teisės bei užtikrintų imigrantų prieimimą. Tai yra įmanoma, jeigu bus priimta sąžininga, drasi ir reali politika, kuri gali padėti ir kilmės šalims susitvarkyti savo pačių šalyje. Mes negalime siekti tokios politikos, kuri būtų paremta vien tik savo pačių interesais. Tokia politika tik skatina konfliktus. Mums be abejo reikia imtis priemonių ir kovoti su priežastimis, ne tik su pasiekmėmis. ponė pirmininkė, jūsų ekscelencijos, ponios ir ponai. Būtina suvokti savo tapatumą, kad būtų galima užmėgsti tinkamą dialogą su tomis valstybėmis, kurios pareiškė norą ateityje tapti sąjungos dalimi. Aš čia dabar galvoju ypatingai apie Balkanų šalis. Narystės suteikimas toms valstybėms galėtų atliepti mūsų siekį įtvirtinti taiką regione. Regionas labai daug nukentėjo nuo konfliktų praeitįje. Mums būtina suvokti savo tapatumą, palaikant santykius ir su kaiminėmis šalimis, ypatingai tomis, kurios ribojasi su viduržėmio jūros regionu, su tomis, kurios labai daug nukentėjo nuo vidinių konfliktų, nuo religinio fundamentalizmo ir pasaulinio terorizmo. Jūs, kaip teisės aktų leidėjai, turite saugoti ir puoselėti Europos tapatybę, kad ES piliečiai iš naujo atrastų pasitikėjimą ES institucijomis ir patikėtų taikos ir bičiulystės projektu, kurį jūs įgyvendinate. Žinant, kad kuo didesnė yra moterų ir vyrų gale, tuo didesnė yra individuali asmeninė ir kolektyvinė atsakomybė. Aš skatinu jūs padėti Europai pasiekti geriausio pačios Europos varianto. Nežinomas antrojo amžiaus autorius yra parašęs, kad krikščionis pasauliu yra tarsi siela kūnui. Sielos funkcija yra palaikyti kūną Tai yra ir sąžinė bei atmintis. 2000 metų senumo istorija sieja Europą ir krikščionybę. Žinoma, kad praeitie buvo daug konfliktų ir klaidų, tačiau mus vienijo siekis dirbti dėl gerovės visiems. Ir mes tą matome savo gražiose miestuose, mes matome, kiek yra gražių labdaringų darbų atliekama mūsų žemynė, kiek daug konstruktyvaus bendravimo pavyzdžių. Ši istorija vis dar turi būti rašoma. Tai yra mūsų ateitis ir mūsų dabartis. Tai yra mūsų tapatybė. Europa turi atgaivinti du svarbiausius savo bruožus, kad galėtų aukti. Taip sakė ir ES steigėjai. Mums reikia plėtotis ir tobulėti taikoje ir harmonijoje. Gerbėmieji Europos parlamento nariai, atėjo laikas dirbti kartu, sukuriant tokią Europą, kuri būtų susitelkusi ne tiek į ekonomiką, kiek į žmogaus šventumą ir į netimamas vertybės. Kuriant Europą, kuri drąsiai pripažįsta savo praeitį ir su pasitikėjimu žvelgia į ateitį, siekdama patirti dabarties viltį, atėjo laikas atsisakyti tokios Europos, kuri yra baiminga ir sustelkusi tik į save idėjos. Mums reikia sutelkti dėmesį į tokią Europą, kuri yra mokslo, meno, muzikos, žmogiškųjų vertybių saugykla. Europa, kuri kontempliuoja aukštas vertybės ir siekia aukštų tikslų. Europa, kuri yra saugi, kuri apjungia, apriepia visą žemę saugiai ir atsakingai, skatindama visą visuomenę, visą žmoniją sekti tuo pačiu. Ačiū, e, ponios ir ponai. Jūsų aplaudismentai pademonstravo, kad popiežius Pranciškus e, daugeliu iš jūsų, bent jau tai pasirodė man, yra labai artimas. Jisai kalbėjo iš viso širdies, ačiū už jūsų kalbą, ačiū už jūsų tikrai svarbų padrasinimą. Iš tikrųjų, aš manau, kad tai, ko jūs pasakėte, tai yra padresinimas žengti toliau tuo pačiu keliu, kurį jau nuėjo Europos Sąjunga. Nes aš manau, kad mes einame teisinga linkme, kad mūsų laukia puikiai ateitis. Jūs e, nubrėžėte tam tikras gairias, kurias mes įsisamoniname kaip Europos parlamentas. Bet aš norėčiau pasakyti e, vieną dalyką. Jūs esate asmuo, asmenybė, kuri suteikia mums orientaciją, gairias būtent šiais sudėtingais laikais. Todėl aš dėkoju Jums, kad Jūs atvykote pas mus ir kalbėjote mums. Ačiū, mėly kolegos, kad Jūs atvykote, klausėtės, kad Jūsų tiek daug ir kad Jūs padėkojote savo aplodismentais mūsų popiežiui. Ir e, kad jūs supratote, kad iš tikrųjų mūsų laukia daug bendrų užduočių, būtent kurias paminėjo popiežius Pranciškus.